Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Ponios ir ponai, sveikinuosi su visais atvykusiais į posėdį, taip pat sveikinuosi ir su kolega Biutikoferiu. Dabar mūsų darbo tvarkėje klausimas dėl Ukrainos. Praėjusią savaitę ratifikavome susitarimą ir pritarėme ratifikavimui susitarimo ir e, dabar reikia galvoti ir apie tolesnius klausimus, išsiaiškinti kai kuriuos su laisvosios prekybos sustarimu susijusius dalykus bet be abejo taip pat reikia stebėti ir politinę padėtį, įvykius Donetske, Luanske, kai kuriuos teisės aktus, liustracijos pavyzdžiui įstatymą. Man atrodo, gana įdomu bus panagrinėti visus šiuos aspektus. Ir džiugu, kad parlamento biuras nusprendė septynis stebėtojus išsiųsti į spalio 26 dieną vyksiančius rinkimus, tik turint galvoje susidariusią padėtį, man atrodo, toks skaičius labai menkas. Tai yra, norėtųsi tų stebėtojų daugiau. Būtų gerai, kaip tik dar iki rinkimų kad kuo daugiau kolegų nuvyktų į Ukrainą ir būtent ne į Kijevą, bet į Odesą, į Harkivą, į Lvovą. Tiesiog parodytumėm, kad Europos parlamentas čia pat stebi įvykius, domisi jais ir tikrai tiek stebėtojų tai išsiųsti yra labai nedaug. Pone Liuzin, nelabai gal klausotės? Nors būtų gal ir gerai visai. Aš čia ironiškai tą pastabą turėjau menį. Taigi ir mūsų frakcijai, man atrodo, būtų pravartu apie tai pasikalbėti. Dabar ponas Vygandas pristatys padėtį, situaciją susidariusią panas Vygandas, atsakingas už Ukrainos klausimą, jį kūruoja, tiesiog daugiausia tikriausiai žino apie įvykius ten, taigi ponė Vygandai, o jei kaip toliai atsisėdote, pristatykite mums naujausią padėtį Ukrainoje. Prašom, žodis jums. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für Ihre freundliche Einführung. Ačiū, ponė pirmininkė, už gražius įvadinius žodžius. Dėl Minsko susitarimo pakalbėsiu šiek tiek, toliau pereisiu prie politinių reformų ir to, ko tikimės toliau. Na ir pabaigoje aptarsiu artimesnius, tolesnius mūsų e, žingsnius po antradienį vyksio balsavimo Strasbūre. Taigi dabar dėl Minsko dokumentų. Čia 12 punktų protokolas e, rugsėjo 5 dieną buvo sudarytas e, dėl paliaubų ir dėl detalaus paliaubų režimo E, buvo jau pasirašytas sustarimas praėjusį penktadienį, rugsėjo 19 dieną. Ir visos šalis sutarė dėl to, kad reikėtų sumažinti kovos veiksmus, palyginti su rūpiučio mėnesiu ir pereiti prie rimtesnių paliaubų, nes Ir iš tiesų matome, kad e, smurto protrukių jau mažiau, tačiau įvairių susišaudimų vis dar pasitaiko. Štai neseniai Donetsko oro uoste vyko, vyko šturmas, e, taip pat kitose miestuose pavienių kovos veiksmų yra. E, praėjusią antradienį buvo priimti įstatymai dėl e, amnestijos ir dėl laikinosios savivaldos. Aš dar vėliau pakalbėsiu dėl tos laikinosios savivaldos plačiau. Tai buvo separatistų ir tikriausiai galim sakyti ir Rusijos federacijos vienas iš reikalavimų pasirašyti tokį punktą Be abejo, buvo sunku žengti tą žingsnį ir prezidentas Parašenka šį žingsnį žengė tam, kad būtų stengiamas rasti tvarų, bent šiokį tokį sprendimą ir dabar numatyta laikinojo savivalda perinamajam trejų metų laikotarpiu. laikotarpiui. Be abejo, kontroversiškas dalykas, plačiai ir karštai aptarinėjamas Ukrainoje, manau, ir toliau tas klausimas bus aptarinėjamas. Na ir taip pat reiktų paminėti, kad yra dar ir kai kurių kitų sąlygų susitarime. Vienas, viena iš svarbiausių yra ginkluotų pajėgų atitraukimas, e, samdinių kariškių atitraukimas iš Ukrainos teritorijos, taip pat e, leidim, tinkama pasienio kontrolė stebint e, Europos saugumo ir bendratarpiavimo organizacijai. Rugsėjo 19 dienos susitarime yra kalbama ir apie užsienio ginkluotasias pajėgas yra toks terminas paminėtas, taigi tikimės, kad iš tiesų Rusijos karių neliks Ukrainos teritorijoje ir kad tą galės stebėti ESBO. Kaip situacija toliau keičiasi. Dėl to, kaip mes turėtumėm dabar reaguoti ir galėtumėm reaguoti, tai be abejo galėtumėm pasiūsti specialią stebėjimo misiją e, prisijungti prie SBO veiksmų ir stengtis prisidėti prie numatytų 500 pareigūnų, personalo pajėgumų Ukrainoje. Ir be abejo, reikėtų specialių žinių turinčių stebėtojų, kurie mokėtų tinkamai vertinti situaciją dėl paliaubų paskelbtų. Na, o žvelgiant iš politinės ar diplomatinės perspektyvos reikėtų paminėti, kad užsienio reikalų ministrai jau sutarė dėl to, kad reikia siekti tolesnių poslinkių rūpiučio 26 dieną sustikime dalyvavo komisijos vicepirmininkė Ešton, komisarai Dehicht ir, kit, ir, ir kartu su užsienio reikalų ministrais tai buvo sutarta dėl tokių politinių, tokio politinio vertinimo, dėl to, kad palankiai sutinkamas Minsko e, protokolas ir toliau numatytos jame paliaubos. Dėl esbo veiksmų ir paramų, paramos čia skiriamos taip pat susitarta ir be abejo EIVT ir įvairios atitinkamos komisijos tarnybos toliau organizuos aukšto lygio susitikimus šiems klausimams spręsti. Įtraukus e, nacionalinis dialogas, vidaus dialogas e, pradėtas dar prieš vykstant prezidento rinkimams yra labai svarbus žingsnis. Krizės akivaizdoje reikia spręsti konstitucinių reformų klausimą ir jau balandžio 17 dieną Ženevos susitarime apie tai buvo užsiminta. po įvairių sustikimų buvo pasiektas sustarimas dėl kai kurių dokumentų. Aišku, tų dokumentų yra daug ir kai kurie yra jau tiesiog ir pamirštami. Tai yra tarpusavio memorandumas dėl taikos ir, ir e, santarvės pasirašytas gegužės 23 dieną. Būtent šis dokumentas po tų sustikimų išsikristalizavo. Taigi parlamento rinkimai iš ankstiniai vyks spalio 26 dieną, tokia data buvo numatyta ir aišku, turint galvoje saugumo situaciją dabartinę, keblus tai yra klausimas, reikės stebėti, kaip viskas klostysis ir reikšime visokiojopą paramą savo ruoštų partneriams Ukrainoje, suprasdami, kad reikia konstitucinių permainų, taip pat teisės saugos teismų reformų, taip pat ginti mažumų teisės, numatyti joms, tinkam, joms tinkamą apsaugą. Tiesa, visa tai yra numatyta Europos priimtoje reformų darbo, tvark, Europos reformų darbo tvarkėje ir taip pat asociacijos susitarime. Tikimės, kad po rinkimų radoje susidarys dauguma, galinti paremti reikiamas e, reformas ir be abejo nenuleisim akių nuo Ukrainos ir po rinkimų. Dabar kaip tik jau ėmė veikti ir Ukrainos paramos grupė mūsų suburta. Na, o tas įtraukus dialogas yra viena svarbių Minsko protokolo sąlygų numatytų rugsėjo 5 dieną pasirašytame dokumente. Tikimės, kad Luhansko ir, ir Donetsko regionai bendradarbiaus Ir dar dėl, keletą žodžių dėl asociacijos susitarimo. E, Verhovna Rada, aukščiausiai Rada, kartu su Europos parlamentu praėjusią savaitę ratifikavo susitarimą asociacijos ir tai reiškia, kad abi šalis, abi pusės yra pasirengusios e, visapusiškai gyvendinti sustarime numatytus punktus. Ir išskyrus ketvirtąją antraštinę dalį, kurioje kalbam apie visapusišką laisvosios prekybos sustarimą, kaip jau žinote, sustarimo turinio įgyvendinimas atidedamas iki 2015 gruodžio 31 dienos, taigi pradėti įgyvendinimo veiksmai bus realiai 2016 m. sausio 1 dieną. Taip jau buvo sutarta rugsėjo mėnesį Ukraina, Rusija ir komisija. Tokios šalys susitikusios taip numatė. Ir susitarta dėl prekybos lengvatų sistemos taikymo. Ir numatyta, kad šių nuostatų taikymas yra žingsnių taikos link Ukrainoje dalis to ilgalaikio proceso dalis. Dabar numatėme asimetrišką liberalizavimą, nes uh, CFTA dalis, e, sustarimo dėl laisvosios prekybos dalis nebus taikoma kurį laiką, bent jau abi pusės to nedarys. Ir pasigirdo e, iš ministerijos tiesa, ministro Dukaevo štai raštas gautas dėl per nelygal siauro vertinimo. O Rusijos pusė, e, konkrečiai ponas Medvedevas pasirašė PCFTA suspendavimo dekretą kuris įsigaliotų, jeigu Ukraina bandytų kokiu nors būdu taikyti susitarimo nuostatą. Aišku, nuostatas. Aišku, mes negalime kištis į suverenių valstybių leidžiamus teisės aktus. Ta reikėtų aiškiai pabrėžti, turint galvoje tiek šio dekreto pasirašymą, tiek apskritai Rusijos ir Ukrainos santykius. Tiesiog tokia padėtis susiklosti ir mes e, bandome daryti viską, ką galime. Ir dabar mėginsime šiek tiek pakeisti Birželio 20 dienos tarybos susitarimą dėl DCFTA taikymo atidėjimo ir tuo pat metu Numatysime taip pat e, siūlymą tarybai taikyti autonominės prekybos lengvatas. Tuo pačiu tęsiant dialogą su Ukraina ir bandant atsižvelgti į Rusijos reiškiamus nuogastavimus. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Vygantai. Aš pats visų pirma norėčiau pabrėžti, kad mes kaip Europos parlamentas būtinai turėtume sudaryti šiek tiek didesnę e, rinkimų stebėjimo, e, kurie įvyks 26 dieną e, komandą. Aš jau su Ukrainos e, atstovais kalbėjausi, su Ukrainos delegacija kalbėjausi ir žinau, kad yra nemažai parlamentarų, kurie domisi e, tuo įvykiu ir galbūt AFET galėtų pasiūlyti pirmininkų suėgai, kad būtų išplėstas e, šiai politiniai, politiškai svarbia datai stebėtojų ratas. Kitas dalykas, per e, pastarąsias savaitės matėme du e, ugnies nutraukimus, dviejas paliaubas. Pirmiausia, politinis dalykas buvo pasiektas Minske per dvi šalės dėrybas ir buvo paprieštas e, susitarimas. Uh, E, kuris e, turėjo būti padarytas 19 dieną. Tai buvo detalesnis, techniškesnis, dėl konkrečių ugnies nutraukimo detalių buvo nustatomi e, konkretūs skaičiai atsakingų asmenų už ugnies nutraukimo įgyvendinimą. Ukrainos šaltiniai apie tai kalbėjo, tačiau nepaisant ugnies nutraukimo dar 19 žmonių žuvo, daug buvo sužeista, įskaitant labai daug nekaltų civilių. Taigi e, ta politinio saugumo, tos politinio saugumo paliaubos e, kaip ir turėtų parengti dirbą taikiems rinkimams 26 dieną. Antras e, svarbus dalykas buvo Bruselėje pasiektas susitarimas tarp komisijos nario Degucht ir Rusijos ministrų. Iš esmės ten buvo kalbama, kad nereikia daugiau ekonominių uh, E, priemonių prieš Ukrainą iš Rusijos pusės ir e, tokiu būdu buvo sakoma, kad ES savo ruoštų galėtų pasverti irgi priemonės e, taikomas prieš Rusiją. Viskas buvo daroma pagal asociacijos sutarties rėmus. Aš manau, kad sprendimas buvo svarbus ir labai drasus visiems partneriams. Taip buvo sudaryta galimybė šiek tiek ramiau pasirengti žiemai, kuri jau mūsų laukia ir e, Ukrainos ekonominė pozicija turėjo sustiprėti. Trečias svarbus aspektas yra e, mūsų pagalba įgyvendinant asociacijos sutartį. Mano nuomonė tai yra labai svarbu. Daugelis mūsų esame buvę, dirbę e, su asocijuotomis valstybėmis, kurios yra pasirašytos sutartys su ES. Ir mes žinome, kad asociacijos sutartys neretai išjudina politinės, socialinės, ekonominės reformas. Aš e, Europos komisijos e, paramos Ukrainai grupės e, ryštą ir norą dirbti matau ir akivaizdu, kad jie kartu su kitais partneriais nori glaužiai bendradarbiauti, rengiant visą pagalbos paketą, įstatymų paketą. Yra greta asociacijos sutarties pasirašytas sutarimas dėl amnestijos Taip pat yra specialios nuostatos dėl Donetsko ir Lugansko. Be abejo, tai yra svarbus politinis žingsnis, reikėtų, e, kuriuo nereikėtų apsiriboti. Turėtume e, vertinti tai kaip labai svarbu pasirengimą ilgalaikiai taikai Ukrainoje. Tuo pat metu tai demonstruoja teritorinio vientisumo siekį. Diskutuodami su Ukraina, dabar mes neretai pamirštame Krymo klausimą. Iš esmėsgi tai yra e, neteisėta Ukrainos teritorijos aneksacija ir ES e, valstybės savo priimtose rezoliucijose e, neretai apie tai pamiršta. Praeitą savaitę Strasbūrė buvo priimta viena tokia rezoliucija. Aš įsivaizduoju, kad parlamento rinkimai parengs naują politinę uh, E, aplinką, sustiprins demokratinį e, Ukrainos žmonių legitimumo prisijungti prie ES standartų sieki, o mes, e, Europos parlamentas ir visa ES, turime nešti atsakomybę už tai, kad būtų deramai sureaguota ukrainiečių pageidavimus artimiausiais mėnesiais. Aš nemaniau, kad pirmajam bus suteikta proga kalbėti, bet e, pateiksiu trumpą klausimą. Šiek tiek nustebau, kad e, tas incidentas, tiksliau avarija, kai buvo siaubingai e, nušautas lėktuvas Ukrainoje Liepos 17 dieną, nėra paminėtas nei viename ugnies nutraukimo. Dokumente, nei viename dokumente, kurie šiandien buvo paminėti, mes žinome, kad 370 žmonių, visiškai nekaltų žmonių žuvo per e, įvykį, e, kuris dar neišnagrinėtas. norėčiau sužinoti, ar yra pasiekta kokios pažangos sprendžiant šį klausimą, kas dabar darosi su lėktuvo nuolaužomis, su mirusiųjų palaikais, ar ši problema išspręsta, norėčiau nas informacijos apie tai. Uh, e Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija remia Ukrainos suverenę teisę nuspręsti dėl savo vidaus ir užsienio politikos ir mes pasisakome, e, pasisakėme palankiai Strasbūrė už asociacijos sutartį ir dar kartą mes turime pasmerkti Rusijos nuolatinius tarptautinės teisės pažeidėjimus. Mano nuomonė, MH17 E, susprogdinimas akivaizdžiai yra susijęs su Rusijos tiekiamomis e, e, raketinės gynybos sistemomis. Tarptautinėje teisėje nuo Paryžiaus hartijos iki Budapešto protokolų prie jungtinių tautų hartijos akivaizdžiai yra pasakoma, kad Rusijos veiksmai pažeidžia tarptautinę teisę. Negalime leisti, kad uh, E, e, rusai nuolat dominuotų, nes kai tik Porošenkos kariuomenė pradeda dominuoti, Maskva nusinčia tik daugiau pajėgų iš e, kitos sienos pusės. Mūsų pirmininkas Elmelas Brokas kartu su manimi praeitą savaitgalį lankėsi Kijeve. Mes labai įdomiai ten diskutavome ir matome, kad tarptautinėje, tarptautinėme diplomatų korpuse ir e, ekspertų dirbančių Kijeve nuomonė yra tokia, kad e, Kryjevo, e, Krymo, atsiprašau, aneksacija negali būti legali, jeigu Putinas ir toliau imsis tokių karinių veiksmų, nes dabar yra bandoma Rusiją sujungti su Krymu sausumos keliu. Ir e, mes matome, kad tam tikros spaudimo priemonės yra taikomos artėjant žiemai, grasinant žiemą. Ką komisija yra pasirengusi daryti, jeigu bus e, dedama dar iš Rusijos pastangų, e, kad būtų užkariauta daugiau teritorijos ir Krymas būtų sujungtas su Rusija sausumos keliu? Jeigu veiksmai eskaluotųsi, ar yra numatyta kokių sankcijų, galbūt kai kurios valstybės narės pradės remti Ukrainos paėgas, kad jos galėtų geriau apsiginti nuo Rusijos agresijos? <coughs> Ačiū pirmininkė. Kolegos, mes iš tiesų turime sutarti, kad praėjusią savaitę tuo pat metu ratifikavus asociacijos ir partnerystės bei bendradarbiavimo sutarties sutartis e, buvo e, padarytas istorinis sprendimas. Po šio įvykio kilusi pasaulyje reakcija parodė, kaip svarbu buvo jo netidėlioti ir aiškiai duoti e, politinius signalus. Tai yra labai svarbus signalas, kad reikia reformų, reikia politinio ryšto Pirmiausia, iš Ukrainos valdžios ir politinių partijų pusės. Politinės partijos turi suprasti, kad reikia valstybėje kurti kitokią politinę ateitį. Bet aš savo pasisakymę e, nenorėčiau skambėti per daug optimistiškai ir pozityviai. Matydamas, e, nes aš matau Rusijos tuolatinės pastangas e, daryti įtaką ir kontroliuoti e, net ir dvišalius Ukrainos ir ES susitarimus. Um, ehm, CFTA įgyvendinimo atidėliojimas yra silpnumo ženklas ir tai yra mūsų politikos silpnoji pusė. Nepamirškime, kad Rusijos ministrai ir asmeniškai ponas Putinas nuolat prašo Ukrainos vadovų e, anuliuoti bet kokius, pas, pasmerkti bet kokius teisinius pakeitimus. Ir tai yra susiję ir su susitarimais, kuriuos mes ratifikavome su jų gyvendinimu. Mes manome, kad Rusijos pusė e, su tuo tarsi turėjo sutikti, bet taip nėra, tai nepriima to kaip realybės. Rusija bando ir toliau įtakoti ekonominius ir politinius procesus Ukrainoje, nepaisant pastarojo meto įvykių. Jeigu mes sutinkame de facto, kad Rusija kišasi į mūsų dvišalius santykius su Ukraina, tai gal palaukim ir pažiūrėkim, kas atsitiks per artimiausius mėnesius ir gal metus. Pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad jeigu kad Ukrainos atveju besikeičiant padėčiai, mes e, turime labai atidžiai stebėti, kaip šis sustarimas bus įgyvenimas. Aš siūlyčiau įsteigti specialią stebėsenos grupę AFET komitete, kad e, ji galėtų kasdien praktiškai stebėti politinius, ekonominius, socialinius, jau nekalbant apie teisinius pokyčius, e, kurie išplauktų iš šio susitarimo. Tokia stebėsenos grupė pademonstruotų mūsų nuolatinį politinį siekį e, tęsti rytų partnerystės politikos kryptį, e, kurioje Europos parlamentui tenka nemenkas vaidmuo. Ši stebėsenos grupė turėtų labai glaužiai bendradarbiauti su Europos komisijos išorės veiksmų tarnybos e, darbuotojais, kad būtų surinkta reikalinga informacija ir e, duoti teis, reikalingi politiniai signalai visoms susijusiams pusėms. Bendrai aš galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog AFET gerai dalyvauja šiame e, šio klausimo sprendime ir aš tikiuosi, kad mes neleisime uh, įvykiams klostytis e, ne taip, kaip reikėtų. Ačiū pirmininkė. Gracias, presidente. Bueno, para nosotros nos sigue pareciendo. Ačiū pirmininkė. Mes manome, jog tai, kas vyksta Ukrainoje, yra labai nesėkmingas įvykių scenarijus ir neonacijų judėjimas atrodo irgi e, tapo veiksniu šioje situacijoje. E, buvo imtasi, buvo žengti e, netinkami žingsniai ir, pavyzdžiui, mano šalies ūkininkai nebegali eksportuoti žemės ūkio produktų. Rusija, aišku, gali rasti naujų rinkų Azijos, Lotynų Amerikos šalise e, ir bus nelengva e, užpildyti spragas, tą stygių, kur atsiras dėl ekonominių sankcijų. Žinoma, mes turime kalbėti apie susitarimą, tačiau būtų jokinga ir, ir nebūtume, neatsižvelgtume į parlamento pirmininko uh, plenarinėje sesijoje išsakytus žodžius. Pavyzdžiui, mano frakcijai per posėdį net nebuvo leista pasisakyti. Komunistų partija Ukraina yra e, paskelbta neteisėta. Ir no, o mes norime, kad, dėryb, kad taika būtų pasiekta dėrybų keliu, o ne kitaip. Buvo kalbėta apie tai, kaip apie tai, kad vyriausybės e, narių šeimos nar, nar, nariai, nariams bus keliami teismo procesai. Aš noriu paraginti visus blaivę galvą apsvarstyti ir išnagrinėti visus įvykius ir neskubėti e, prie sprendimų. Mums reikia Europos Sąjungos politikos, kuri nebūtinai turi būti patvirtinta Junktinių valstijų ar Junktinės karalystės spaudu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau perspėti komitetą dėl štaiko. Tai, ką mes darome, mūsų žengėmi žingsniai yra gana skuboti po asociacijos sutarties, bet iš tikrųjų mes tikimės, mes darome tai tikėdamiesi, vildamiesi, kad viskas pavyks. Tačiau garantijų, kad taip iš tikrųjų bus nėra. Visų pirma, saugumo situacija išlieka Putino Rusijos rankose. Ugnies nutraukimo stebėjimo misija 25 asmenų grupė praktiškai nieko negali padaryti. Jeigu ESBO e, pajėgos ne, nebus išplėstos ir jeigu ESBO neturės galimybių stebėti Ukrainos rytinės sienos, neužtikrinsime neatsaliginai e, stabilios saugumo situacijos. Ir tai reiškia tolimesnės politinės problemas tiems, kurie bus valdžioje Kijeve. Nesakau, kad aš ar kas nors kitas žino, e, ar gali pasiūlyti gerą sprendimą, bet norėčiau perspėti užsienio reikalų komitetą dėl štai ko jeigu nebus e, stebimos pastangos decentralizuoti ir, ir nebus stebėsienos, kaip tai vyksta, mes neturėsime jokių žinių. Tai aktualu ir kalbant apie ekonominę situaciją. Ir nors e, gili visapusiška prekybos sutartis bus pradėta gyveninti tik 2016 metais, vis dėlto išlieka būtinybė šį, šią nuostatą, šį sutarimą peržiūrėti prieš šio parlamento kadencijos pabaigą, nes, ta, <clears throat> nes tas susitarimas nebūtinai e, jo poveikis visuomeniai nebūtinai būna teigiamas ir pageidaujamas. Taigi jo, jį turėsime stebėti per atinančius kelis metus. Ir todėl aš norėčiau, pirmininkė, paremti siūlymus išplėsti stebėjimo misiją. E, nes tikrai jokinga tikėtis, kad septynių asmenų misija sėkmingai e, stebės rinkimų, e, rinkimų kampaniją, kuri vyks šalies pietuose ir ten bus svarbiausia vieta, o ne Kievas, ne tai, kas vyks Kijeve. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Noriu pakalbėti apie dvigubus standartus, kuriuos čia stebiu. Kalbame apie Ukrainos decentralizaciją ir būtinybę paisyti Ukrainos suvereniteto. Žinoma, kai, Europos, kai Ukraina įstos Europos sąjungą už kelių metų, kai, kai kas mano, kad tai jos, yra, jos tikslas, decentralizacija atsis, atsisuks kitų galų. Ir aš išvelgiu mm, pagarbos suverenitetui stygių dėl to, ką ponas Auštrevičius ką tik sakė, e, stebėsenos grupių e, išplėtimas, nežiūrint į mūsų visų, į mūsų politin, politinę priklausomybę. Jeigu tą stebėjimo misiją išplėsime, joje turėtų būti narių, kurie atspindi skirtingus įvairius požiūrius į situaciją toje šalyje norime, kad e, e, būtų įvairiausių politinių stovyklų atstovų, jeigu būtų nuspręsta tos misijos paėgas išplėsti. Nesupratau jūsų argumentavimo dėl, dėl to, kad Ukrainos decentralizavimas yra susijęs su ES suverenitetu. Aš nesupratau, ką jūs norite pasakyti. Gal galite man pagelbėti ir paaiškinti. Aš, ačiū pirmininkė. Aš kalbėjau apie Ukrainos decentralizavimą ir apie valdžios sutelkimą. Vertinant dabartinę situaciją ir ilgos trukmės perspektyvoje, jeigu Ukraina sieks narystės Europos Sąjungoje, Europos Sąjungoje priešingai vyksta e, valdžios ir galių centralizavimas Europos institucijose. Tai yra politinis požiūris, politinis aspektas. Pirmininkė, nebūtinai mes sutarėme tuo klausimu bet aš pasigendu logikos. Kartais aš suprantu a, a, tų argumentų logiką, kurie man nebūtinai yra primtini. Ir lab, reikia nepamiršti vienos aiškios taisyklės Europos Sąjungoje. Kiekviena šalis e, išlaiko suverenę uh, teisę organizuoti savo šalies gyvenimą viduje taip, kaip jai atrodo esant tinkama. ES neturi teisės nieko šalims nurodinėti, kaip jos turi organizuoti savo vidaus sistemas. Aš nesupratau dėl to jūsų komentaro apie ES. Kalbėtos nesijungės mikrofono. Federalizmas e, Vokietijos vokiečių ir e, vidurio Europos e, supratimu yra decentralizacija. Tai yra priešinga nei, nei tai, ką jūs kalbate. Federalizmas yra decentralizacija. Aš visada kalbu e, ir komentuoju iš Britų perspektyvos. Pone Kalnietė. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi tikriausiai sutarėme, kad Ukraina turi teisę e, formuoti savo užsienio politiką ir pasirinkti tuos sąjungininkus, kurie remia jos užsienio politikos siekius ir Ukrainos žmonių valią. Bet norėčiau pasakyti, jog net nežiūrinti tai, kad mes siekiame užtikrinti taiką Ukrainoje, turime suvokti, jog tam, kad to tikslo pasiektume, mums reikia e, visų politinių partijų valios. Rusijoje tokios valios nėra, nes jos strateginiai tikslai yra kiti. Rusijos siekis yra užtikrinti, kad Ukraina išliktų Rusijos politinės įtakos sferoje, bet kokiamis priemonėmis. Ir užsitikrinti koridorių į Krymą per ugnies nutraukimą ir galbūt net eiti toliau. Uh, E, juodosios jūros pakrantę. Trečiasis humanitarinės pagalbos konvojus yra e, tokios situacijos įrodymas. E, transportuojama radi, radio ir elektroninė ginkluotė, taip pat šaudmenys, e, tokiais konvojais įvežami visi šie dalykai, visi šie dalykai į Ukrainą. Ukrainos žvalgyba teigia, kad radio ir technika ir įranga dar neperdoda separatistams. Aš, aš suprantu Ukrainos valdžios pareiškimus dėl to, kad ji netitrauks savo pajėgų toliau nei buferinė zona, nes iš tikrųjų ugnies nutraukimas e, toje teritorijoje niekada dar nebuvo pasiektas. Todėl gerbiami kolegos, gerbiami Europos parlamento nariai, kreipiuosi į jūs. reikia suvokti, kad Ukrainai reikia karinės pagalbos, tam, kad ji galėtų užsitikrinti geres, geresnės apsaugos galimybės. Galima, galima apsispręsti, kaip padėti žiniomis ir patirtimi, galbūt e, treniruojant karinės pajėgas, e, teikiant e, kovinę arba nekovinę ginkluotę. E, ponas Lukėjevas šantažavo Ukrainą, bandydamas vienašališkai užverti Ukrainos rinkas tuos atveju, jeigu iki 2015 metų Ukraina pradės įgyvendinti atskiras asociacijos sutarties pastraipas. Mane tai šokiravo, su tuo negalime susitaikyti. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės turi laikytis vieningo požiūrio santykio, e, santykiuose su Rusija ir nesuprantu, kaip kruizinis laivas su vokiečių turistais vyksta į aneksuotą Krymo pusęsalį. Nesuprantu ir to, kaip ponas Meriškinas dar išvinioja raudoną kilimą, iš jam išviniojamas raudonas kilimas, nes tas asmuo yra persona non grata Europoje. Vakar didžiojo dvidešimtuko šalis negalėjo susitarti dėl to, ar Rusija turėtų dalyvauti, būti pakviesta dalyvauti didžiojo dvidešimtuko susitikime Australijoje. Ir tuo pat metu Rusija nuolatos grasina savo kaimynėms. Dar gerokai prieš tai Putinas paskelbė, kad jeigu jis norėtų, jam prireiktų, jam užtektų dviejų dienų, per kurias jis galėtų pasiekti Baltijos šalių sostinės ir Rumuniją. Kaip žinome, Lietuvos žvejybinis laivas buvo areštuotas, nors jis Rusijos, nors jis žvejojo ter, tarptautiniuose teritoriniuose vai, vai, vandenyse, o Dolgovas iš Rusijos at, e, atvykęs į Latviją pareiškė, kad jis bandys visomis įmanomomis išgalėmis ginti rusakalbius Latvijoje. Aš galėčiau tęsti šį sąrašą, mes turime išlikti labai budrus ir aš palaikau tuos, kurie sako, kad mums reikia specialios stebėsenos grupės mūsų komitete, kuri stebėtų, kaip klostosi įvykiai Ukrainoje. Ačiū. E, merci, monsieur le président. E, je vais revenir à la... Ačiū, ponė pirmininkė, noriu grįžti prie Ukrainos decentralizavimo klausimo, nes Ukraina yra labai įvairialypė. Mūsų santykiai su Ukraina yra sudėtingi, taip pat ir dėl ortodoksų bažnyčios, dėl regioninių skiriamųjų bruožų, taip pat dėl to, kad Ukraina decentralizuojant iškyla neišvengiamai suvereniteto, kur nesuvereniteto klausimas. Nes jei teigiame, jeigu atmetame Ukrainos decentralizavimą, mes kartojame, mes tampame Rusijos propagandos įrankiais. Tas tą klausimą išskirtinai turi teisę spręsti Ukrainos valstybė. E, mes galime svarstyti vieno ar kito Ukrainos regiono specifinį statusą, tačiau privalome gerbti to šalies suverenitetą. Ir šiuo metu ta valstybė e, kariauja su agresoriumi. Ukraina kariauja su Rusija, o kaip pastebėjome, Rusija pastarosiomis dienomis habilitavo vieną iš žymiausių šių laikų nusikaltelių. Mes žinome, mes Europoje žinome, ką reiškia ekstremaliai ideologinė kova. Negalime išlikti nebylus, nes iš esmės e, reabilituojami e, bolševikų revoliucijos ir komunizmo baisiausi lyderiai. Aš noriu, kad tai būtų viešai, e, apie tai būtų viešai pareikšta. Ačiū. Gracias, señor presidente. La política internacional no es un juego. Ačiū pirmininkė. Tarptautinė politika nėra žaidimas ar kažkoks tai intelektinis užsiemimas, kuriame gali dalyvauti tik tarptautinės teisės ekspertai ar intelektualai. Tai apima daug daugiau, reikia suvokti, ko, ko, kodėl daromi tam tikri veiksmai, ir kodėl žengiami vieni ir kiti žingsniai. Ir todėl e, mane stebina mūsų reakcija į Rusijos boikotą. Bet tai toks pat boikotas, kurį JAV taikė e, Kubai ilgą laiką. Mes, na, žinoma, galima buvo užjausti Kubos val, valdantį režimą. Tačiau privalu taikyti tuos pačius standartus abiem atvejais turime nepamiršti ir kokios yra sąlygos vietoje. Kalbant apie Ukrainą, ir tai yra mano antra mintis, vakarai atvėrė Pandoros skrynę, kuomet buvo e, pažeistas Helsinkio aktas. Visi buvo perspėti, kas įvyks ir dabar tos pasiekmes jau yra. Aš labai abejojau balsuojant, nes man atrodo, man atrodė, kad pirma, reikia užtikrinti, stabilizuoti padėti situaciją vietoje. Tačiau mane stebina, kad mes laikomės vienašališkos pozicijos, kai tuo pat metu suvokiame, kad mums reikia visus įtraukiančio dialogo. O dialogas apima dvi pusės ir jeigu mums viena pusė nepatinka, na, gali būti problematiškas požiūris, bet vis dėlto, jeigu yra tik tai viena, e, likties pusė tik vienas diemuo, mes turime atverti akis atsibusti ir traukti į dialogą abipusis ir negalvoti, kad jeigu vienos, e, paš, vieno pašnekovo neįtrauksime į dialogą, tai kažkas, dialogas kažkaip tai, e, vis tiek užsimeks. Aš visiškai pritariu kolego iš Lietuvos e, komentarams dėl stebėjimo misijos. Manau, kad ji turi būti kiek įmano, e, ta grupė turi apimti kiek įmanoma daugiau politinių srovių. Kalbant apie rinkimų stebėjimo misijas, tai geras pasiūlymas. Aš suprantu, kad tai yra būtina, tačiau tai nereiškia nieko daugiau nei e, epizodinį buvimą vietoje, to didžiulio proceso stebėjimą tam tikrų momentų. Jeigu nuvyksti vieną ar kitą rinkimų punktą, negali teikti, kad e, rinkimų, gali, stebėjai visus rinkimus, jeigu buvai tik Odesoje, Kijeve, Marijopolė. E, ar Novorusijoje, Naujoje Rusijoje. Manau, kad reikia surenkti tinkamą misiją ir po to e, kruopšiai vertinti jos darbo rezultatus. Taip pat gyvybiškai svarbu e, įsteigti nuolatinę stebėjimo misiją, kuri klausytųsi abiejų pusių ir kad taip galėtumėme išsiaiškinti, kas iš tikrųjų e, vyksta. Aš klausiau, klausiausi e, karo būgnų tratėjimo. Tačiau matau, kad mums reikia blaivios, e, apgalvotos pozicijos tokioje situacijoje, kurioje agresija toliau stiprėja. Žinome, kas vyksta Irake, kas įvyko Irake ir mažumų apsaugos Irake idėja jau plačiai priimtina ir tai gerai. Tačiau, kai kalbame Ukrainą, E, kai kurie sprendimai e, karinių požiūrių yra netinkami, o politinių visiškai neaktualūs. E, idėja, kad sakoma, kad Rusija bando iš Mariupolio nusitiesti koridorių iki Jodosios jūros. Prisiminkime, kas vyko antrojo pasaulinio karo metu, kai buvo, ką vokiečiai veikė prie Kubos, Perikoto sąsiauris e, Krymas sieja su Ukrainos teritorija. Taigi, kai ateis žiema, Rusai gali bandyti užsitikrinti e, praėjimą. Sau, nors man atrodo, kad praėjimas sausumą, siūlymi, kad jis bandys užsitikrinti praėjimą sausumą, yra fantazija. Ir tai tik reiškia, kad karas toliau plis. Mes Negalime toliau mušti karo būgnų. Jie pakankamai garsiai jau buvo mušami. Ar kaip jau sakiau, būtina suvokti, kad reikalingas visus įtraukiantis dialogas ir ankstesnės kalbėtojos komentarai kalbėtojo e, ukrai, dėl Ukrainos buvo labai svarbus. Pono Užtevičiaus pastebėjimas dėl Ukrainos, man atrodo, yra, buvo labai svarbus. Mes turime paisyti Ukrainos teritorinio vientisumo, tačiau turime nepamiršti blaivaus proto, turime nepamiršti strateginės svarbos veiksnių mes tampame ypač opus, kai kalba pradeda eiti apie mūsų šalių teritorijas. Tačiau, kuomet reikia tuos kriterijus taikyti kitų šalių teritorijoms, mes ne, nebūname tokie ryštingi, ne, nebandykime būti tarptautinės teisės profesoriais. Preda. Ponas Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug kas jau buvo pasakyta. Aš norėčiau vieną momentą išskirti Mane nustebino tai, kad pirmininkų suiga nusprendė siūsti septynių narių delegaciją stebėti rinkimų Ukrainoje. Nustebau todėl, kad paprastai visos frakcijos, kurios daly, nori dalyvauti toje delegacijoje, suprato ir kad reikia didesnės delegacijos. Uh, Nustebau ir dėl to, kad kai pirmą kartą Tunise buvo organizuojami rinkimai, mes siuntime 15 narių delegaciją, o kai vyko e, Palestinoje rinkimai, 30 žmonių delegacija buvo nusiusta. O šį kartą galima turbūt lengvai padaryti išvadą, e, atsiprašau už išsireiškimą, kad dėl Ukrainos mums nusispjauti. Ir reikalavimai, kuriuos mes keliame tai valstybei dėl reformų, e, o valstybėgi yra iš esmės griūnanti. E, kaži, ar galės būti rimtai vertinti. Lygiai taip pat mes negalime parodyti savo e, nacionalinių rinkimų organizavimo kompetencijos, patirtimi negalim pasidalinti, jeigu siunčiame tik septynių žmonių delegaciją, kągi jie gali padaryti vietoje. Aš tą norėjau pasakyti, labai ačiū. Ich bedanke mich für den Beifall derjenigen, Dėkoju už aplaudismentus tiems, kurie pačioje pradžioje lik ir nedalyvavo dar posėdėje salėje, kai nusprendėme parašyti raštą tinkamą konferencijai, e, pirmininkų suigai. Ponas Gairis ir dar tiesa atkreipsiu visų dėmesį į tai, kad e, yra tam tikras administracinės automatizmo mechanizmas nes pirmininkų suigoje svarbu tai, kad nėra mm, komisijos narių ar komitetų narių tiesiog per koordinatorius. Komitetų narių nėra, tad per koordinatorius viskas vyksta. Ir yra bendra tvarka numatyta, sprendimus pirmininkų sueigoje, priima būtent pirmininkai frakcijų pirmininkai, taigi, man atrodo, ir, ir čia reikėtų tą, į tą atkreipti dėmesį. Tai net ir nežinau, ar, ar nevertėtų tokių raštų skirti, adresuoti tiesiog tiesiai koordinatoriams, perduoti jiems ir, ir tuomet jie pasiektų tinkamiau frakciją. Ponas Tanakas, turint galvoje dar sen, senus jau gana įvykius 2004 metais dėl oranžinės revoliucijos, kuomet e, siuntėme raštus, e, daug labai iš tikrųjų parlamentarų vyko į Ukrainą, e, į Kievą ir visų reikia pasakyti, statusas iš tikrųjų buvo vienodas e, stebint rinkimus Kijeve. Taigi galbūt galėtumėm ir savo tiesiog delegacijas savo ruoštų nusiųsti, šalia tų septynių stebėtojų, kurie vyks į Kijevą. Na nežinau, ar tai pastarnaus patiems rinkimams, nes tiesiog bus gal daugiau balsų išgirsta gal reikėtų tiesiog siūsti formalią delegaciją stebėjimo į Kievą ir taip pat dar pavienius asmenis savo ruoštų išsiųsti į kitus regionus. Nebūtinai į Kievą. Per ateinančias keturias savaitės tą turėtume padaryti ir dėl to apsispręsti turi politinės frakcijos. Taigi raginu jas būtent tai ir apsvarstyti ponas Paškų. Jeigu bandytumėm apeiti iš tikrųjų tą sprendimą, tai, tai tas sprendimas paskui kitais uh, aspektais vis dėlto kartosis vėliau ta pati situacija bus pritaikyta. Mes čia vėliau apie tai kalbėsime, dabar žygiuojam toliau, kalbėtojų sąrašas. Ar vėl apie tą patį? Ponas Galeris dabar, ačiū tik papildysiu, kadangi jau kolega vienas užsiminė apie tą. Parlamento narių skaičius pats parodo, kokią politinę reikšmę priskiriame tiems rinkimams. O apskritai ilgalaikio pobūdžio jau stebėjimas be abejo yra organizuojamas pačios ESBO organizacijos. Ir tada jau žiūrėsime, kokios sąlygos sudarytos ten rinkimų dieną. Jeigu taikom tą septynių narių standartą, tai reiškia, kad e, lik ir prilyginame tos rinkimus jų svarbą bet, bet kuriems kitiems rinkimams kitoje kokioje nors šalyje. Tai tikriausiai teisinga būtų bent padvigubinti tą skaičių. Uh, Mane nuvylė, taip, kad, nuvylė tai, kad rinkimų įstatymo nepavyko pakeisti laiku iki rinkimų vyksiančių, taigi viskas bus organizuojama pagal ankstesnę sistemą ir jau dabar matyti, kad dėja, matyti situacija kartosis. Rinkimi, rinkiminėse apygardose neva nepriklausomi kandidatai bus, keliam, bus iškelti, paskui paaiškės, kad jie iš tikrųjų yra finansuojami e, Rusijos ir dėl to turėtumėm atkreipti dėmesį taip pat ir į barjerą e, rinkiminį, kad, kad tiesiog rimčiau būtų paisoma partinės sistemos. Ir be abejo, iš Krymo, iš Donetsko, iš Luhansko atstovai taip pat turėtų dalyvauti parlamente Tai taip pat svarbu dar klausimas EIVT dėl SBO dalyvavimo. Man tikrai labai nepatinka tai, kad, kad neturime pajėgumų, neskiriame pajėgumų iš savo tarpo, kad, kad būtų tinkamai atstovaujama SB kontekste Europos Sąjungą. Aš kalbėjau su vienu diplomatu, tai jis sakė, kad reikėtų tiesiog pareigūnų, netgi karių, kariškių, kurie, kurie galėtų vietoje tinkamai vertinti situaciją. Taigi atrodytų, kad galime iškomanduoti jų būtent į ten, į tos regionus savo kariškius, argi negalime to padaryti. Tad man čia kyla tikrai nemažai klausimų. Kol kas situacija politinių požiūrių nepriimtina. Ir man atrodo, ne tik pasienį reikėtų tinkamiau kontroliuoti ir pasitelkti SBO pajėgas ten, bet taip pat ir kitose srityse, pavyzdžiui, pasižiūrėti, ar, ar neišduodami Rusijos e, piliečių pasai, ar, ar nesimokoma iš rusiškų e, vadovėlių mokyklose. Visur reikėtų siekti skaidrumo. Ir šalia SBO pareigūno be abejo galėtų dalyvauti tose procesuose ir narys ar stebėtas iš Rusijos. Ir tikriausiai reikėtų pagaliau e, pripažinti faktišką Krymo okupaciją. Iran, Irak, Sirija. Panašu, kad visiškai nebelieka laiko diskusijai dėl Irako ir Sirijos. Labai apmaudu dėl to. Dabar bandau sugalvoti, kaip čia pasielgus. Ar galėtumėm tą diskusiją nukelti popietį iš šios dienos? There's this bloody thing with the budget control committee. Yes, it will be bloody. Čia, kaip matau, turėsim reikalų dar kartu su, su biudžeto kontrolės komitetu nepasisekė. Bet vis dėlto turėsim laikytis plano, kadangi čia pagrindinis komitetas išeitų šiuo atveju. Nes tas klausimas dėl Irako ir Sirijos yra tikrai nemažiau svarbus nei dėl Ukrainos. Tai gal tada visiems po minutę skirsime kalbėti, pana Štetina, dabar, paskui pana Liuzing, bet tik po vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, tik norėjau pritarti jūsų pasiūlymui siūsti daugiau e, Europos parlamento narių į Ukrainą ir ne tik į jūsų minėtas vietovės, e, manau, reikėtų jos siūsti. Parlamentarai galėtų vykti ir į Donetsko regioną, į Slavianską, į Kramatorską ar Ardemovską. Labai svarbu tą padaryti nes e, tai tiesiog turėtų rimtą simbolinę reikšmę. Ir žinau, kad tikrai nemažai dėmesio bus skiriama rinkimams jau dabar tas matyti, o Europos parlamentas turėtų visomis išgalimis paremti sklandžią, rinki, sklandžią rinkimų eigą. Aš pats esu vykęs į tuos regionus, E, ir, ir buvau labai palankiai sutiktas iš tikrųjų vietos žmonių. Ačiū, ponė Liuzing, dėkoju. Labai įvairių nuomonių pasigirdo, kalbant parlamentarams šiandieną. E, vieni lik siekia eskaluoti konfliktą, kiti nuosaikiau laikėsi. Aš manyčiau, kad mūsų pagrindinė pozicija dėl uh, asociacijos sustarimo yra aiški, o prekybos dalis, kaip žinome, kol kas yra atidedamas jos taikymas siekiant e, paspartinti taikos procesą. Keista gal tą savokę, tai, tai taikios e, paliaubos ar taikus ugnies nutraukimas. Juk galima iš tikrųjų visą šį karą vadinti taip pat ir ekonominiu. Ir čia jau visai kiti dalykai tampa aktualūs. Turėtumėm stengtis nenukrypti nuo pozicijos, kuri buvo nuolat reiškiama ir šiame komitete, kad Rusija nebegali e, būti mūsų prekybos partnerė. Ukraina yra tikrai smarkiai suskaldyta, susiskaldžiusi šalis ir po rinkimų ta situacija nepasikeis. Taigi reikėtų apibriežti savo poziciją ir galvoti apie tai, kaip galėtumėm įsitraukti į e, procesą taikos link. Tai manyčiau, kad šiam kontekste ES lėšų panaudojimas yra tikrai tinkamesnis sprendimas negu įvairių sektorių reforma, reformos, apie kurias čia kalbam. Iš tikrųjų, daugiau negu 80 procentų, kiek žinau, apklausose nurodo pasisakantys už vienybę Ukrainos ir dabar vienbalsiai iš tai buvo patvirtintas asociacijos sustarimas, tai kažin ar galim kalbėti apie susiskaldžiusią šalį. Žvelkim faktams į akis, galbūt jums jie nepatinka, bet taip jau yra, ponas Peterle. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant to, kad e, įgyvendinant asociacijos sutartį nėra visiškai tiesa įgyvendinta ir yra ta sutartis asimetriška, aš e, išlieku optimistas ir tikiuosi, kad ateityje tai sustiprins taikos procesą. Nenorėčiau, kad tai žlugtų. asociacijos sutartis mums padės padaryti įtaką reformoms. Be to, aš manau, kad reikės dar šitą padaryti, ko kol kas nesugebėjome nuveikti dėl polarizacijos. Turime siekti susitaikymo. Tai būtina, kad Ukraina e, galėtų žengti dar vieną žingsnį priekį. Reikia užtikrinti testinumą ir dinamiškumą, kurių iki šiol trūksta. Reformomis ir politiniais procesais turi būti pasitikima. Džiaugiuosi, kad yra įsteigta paramos grupė ir sutinku su pana Užtrevičiumi. Saugumas yra nepaprastai svarbus. Reikia planuoti ir tą laikotarpį, kuris prasidės po rinkimų. Turim nemažai patirties, kurią galėtume pasikeisti su Ukraina. Mes nenorime kištis į Ukrainos vidaus reikalus. Mes kalbame apie prekybos atvėrimą. Thank you very much. Tu nekelam. Ačiū. Praeitą savaitę ratifikavus sutartį buvo galima padaryti išvadą, kad nepriklausoma valstybė suprato, įgyvendina savo suverenę teisę prisijungti prie Europos ekonominė bendradarbiavimo ir teisės viršenybės erdvės. Tačiau ta valstybė yra padalinta, ne viduje pasidalinusi, bet ją padalino išorės intervencinės jėgos. Problematiška yra tai, kad jeigu mes sieksime politinio sprendimo, šis paktas e, taps kvestionuojamas, nes e, dalis e, Ukrainos e, neigia Rusijos invaziją ir kariuomenės vedimą. Kariniai ekspertai visai neseniai paskelbė, kad moderniausi rusiški ginklai buvo naudojami Ukrainoje. Tai gali prilygti taktiniams atominiams ginklams, kurie leidžia nušluoti valstybės ištisas zonas. Ir e, taigi galime pasakyti, kad e, yra gerai rengiamasi Ukrainos paėgoms atremti. Esmė yra ta, kad čia e, susidurėme su vertybių konfliktu, ne Ukrainos ir Rusijos konfliktu, bet vertybių, teisės viršenybės, tarptautinių sutarčių laikymosi, invazijos ir ekspansijos e, konfliktu. Būtų galima sakyti, kad mes jau labai ilgai išnekame apie tai, kad reikia įvertinti moraliai, politiškai uh, nusikaltimus įvykdytus buvusiose komunistinėse valstybėse. Jeigu tai būtų buvę padaryta laiku, mes šiandien neturėtume turbūt uh, dirbti su Putinu ir su Rusijos agresoriais. Pone Lunaček. Kalbėsiu ispanų kalbą, nes e, noriu kreiptis į du kolegas, kurie kalbėjo apie Krymą ir Kosovo paralelę. Šio komiteto pranešėja Kosovo klausimų buvau ir nedviprasmiškai galiu pasakyti, kad šių dviejų valstybių negalima lyginti. Pažvelkime į vyriausybę Kijeve. E, nei vienas e, Kijevo valdytojas nepadarė to, ką padarė Miloševičius. E, E, jis neišstūmė iš politikos e, dalies valdytojų, kurie paskui pradėjo karą prieš ir panašiai nieko panašaus Ukrainoje nėra. Be to 2010 metais, Liepos mėnesį, Tarptautinis baudžiamasis teismas labai aiškiai pasakė, kad tarptautinė teisė ten nebuvo pažeista. Todėl labai aiškiai kalbėkime. Jūs patys esate iš Ispanijos, turite daug problemų pačioje Ispanijoje, bet nelyginkite Krymo su Kosovu, tai yra neteisinga. Sarius Volski kaip pranešėjas. Gal e, kokią taikomąją poziciją galėtumėt e, pristatyti ir apibendrinti diskusiją? Ačiū. Kalbame apie karą. Tai yra karas. Ir kalbėdami apie laisvos priekybos e, e, zoną, decentralizaciją, mes e, vartojame Rusijos retoriką. Rusija tiesiog nori atgauti visą Ukrainą. Nėra tokio dalyko kaip paliaubos ar ugnies nutraukimas. Todėl man neramu dėl to, kad Koreper ambasadoriai uh, E, kalba apie sankcijų švelninimą, turėtų būti priešingai. Aš kreipiuosi Europos Sąjungą, kad ji nuosekliai įgyvendintų savo strategiją ir būtų ištikima savo strategijai. O strategijos esmė daugiau už daugiau. Jeigu daugiau karo veiksmų, daugiau sankcijų turi būti taikoma. Daugiau už e, karinės pastangas e, turi būti daug, taikoma daugiau sankcijų. Mes turim renkt, e, remti Ukrainą. Ne, turime sankcionuoti in, okupantus. Negalime klausyti Rusijos melo, kai sakoma, kad vakarai, nedrįstantis ryštingai elgtis, pradeda tikėti Rusiją. Be to, kaip mūsų pirmininkas Brokas sakė, e, rusai nori perimti nuo Donbaso link Krymo koridorių, paskui persikels į Padnestrę turbūt ir suderins e, veiksmus galbūt netgi su valstybėmis šalia Dunojaus deltos. Cituoju pirmininką Broką, mes dabar varžome su laiku, arba mes destabilizuojame Rusiją sankcijomis prieš jos tolesnius karinius veiksmus, arba Rusija destabilizuos Ukrainą ir ji nebegalės eiti europietišką keliu. Mums reikia dviejų konkrečių žingsnių. Kitaip mes ir Ukraina pralaimėsime. Pirmiausia, reikia sankcijų, kurios turi būti peržiūrėtos ir sustiprintos. Ir, uh, Apie tai mes kalbėjome rezoliucijoje, dėl kurios balsavome praeitą savaitę. Sakėme, kad turi būti baigtas bendradarbiavimas brandoliniais klausimais, o Rusija turi būti išbraukta iš SWIFT sistemos. Be to mes Europos Sąjungą turėtume pradėti parduoti ginklus Ukrainai. Liepos 16 dieną mes suspendavome embargą pardavinėti ginklus Ukrainai tai buvo padaryta Europos e, išorės veiksmų taryboje, bet mes ir toliau tą darome ir, ir e, tas embargo yra taikomas, neparduodam ginklų Ukrainai, tuo padedami Rusijai. Va taip ir įsivaizdavau tą, tą tokią taikesnę poziciją apibendrintą. Dabar galėtumėm gal sutrumpinti šiek tiek e, mūsų susitikimą su delegacijos Japonijoje vadovu ir tada 15 minučių anksčiau tiesiog e, išeiti į susitikimą su biudžeto kontrolės komitetu ir tada dar taip pat liktų laiko ir diskusijai dėl Irako ir Sirijos. Atiduosiu pirmininkavimą kolegai, jeigu teks išeiti. Taigi dabar 35 minutės Japonijai tikiuosi, kad trumpai kalbėsite. Aš gal nelabai pavyzdingai kontroliavau jūs pirmą posėdžio dalį, kai kas po 10 minučių kalbėjot. Ir po 11.10 pradėsim diskusiją dėl Irako ir Sirijos. O be 15.12 žygiuosim į kitą komitetą, dviem aukštais virš mūsų. Ar sutinkate su tokiu darbo tvarkės pasiūlymu? Taigi, atiduodu pirmininko žodį kolegai.